Vos pranešimai dėl 2015 metų ataskaitos dėl Turkijos. Todėl iš karto žodį suteikiu ponė Henis Plašrait. So sorry, <laughs> too many debates, <laughs> one after the other, but I'm happy to be here. yes. <laughs> uh, Madam President. Gerbiami pirmininkai, gerbiami komisarai, gerbiami parlamentarai. ES ir Turkijos santykiai strategiškai yra labai svarbus ir todėl mes esame suinteresuoti mūsų bendradarbiavimo gilinimu. Tačiau tai darydami mes susidurime su įvairiais iššūkiais. Pirmiausia, vienas iš jų yra migratų krizė. Apie tai mes kalbėjome šiandien ryte. Stojimo darybos vyksta toliau Praėjusiu metu lakryčio 17 mes atvėjame naują skyrių ir planuojame taip pat atverti ir 33 darybinį skyrių artimiausių metų. Mes toliau dirbame pagal mūsų dabartinės plėtros proceso nuostatas ir mes toliau formuluojame savo sąlygas ir nurodome e, trūkumus. Komisijos ataskaitoje konstatuojama, kad Turkija daugelį akį sričių pasiekė ženklios pažangos. Tačiau vis dėlto įvykiai šalies viduje kelia mums rimtų abejonių. Turkija turi artimiausių metų ištaisyti trūkumus demokratijos srityje, pagrindinių žmogaus teisų užtikrinimo srityje, todėl taryba ragina Turkiją laikyti žmogaus teisų ir imti skubių žingsnių, kad nebūtų varžoma teismų nepriklausomybė ir kad nebūtų varžoma žodžio ir susirinkimų laisvė. Tai yra labai svarbus ir esminiai dalykai ir jie atsispindi taip pat jūsų paruoštoje rezoliucijoje. Kovo mėnesio taryboje buvo dar kartą pasakyta, kad iš Turkijos tikimasi, kad ji laikysis mūsų nustatytų standartų ir kad ji atsilieps į mūsų abejones ir kad ji e, pradės e, e, taikos dėrybas ir ieškos politinio kurdų klausimo sprendimo. Komisarė, aš džiaugiuosi, kad vėl grįžtama prie Kipro klausimo sprendimo. Mes remime Turkiją darybose ir tikimės, kad vyks nuoseklios darybos ir bus rastas visiems priimtinas ir nuoseklus kompromisas. Dabar suteiksiu žodį kolegai Han komisijos atstovai. Uh, uh, Gerbiama pirmininkė, ministrė, gerbiami kolegos, aš norėčiau padėkoti pranešėjai Kati Piri už labai geros kokybės pranešimą, kurį mes aptarėme šiandien. Jame atsispindi svarbiausiai mūsų santykių su Turkija aspektai ir atsispindi taip pat komisijos 15 metų rekomendacijos pranešime dėl Turkijos padarytos pažangos. Politinė situacija regione dėl pabėgėlių krizės dar labiau paštrėjo ir todėl labai svarbu sustiprinti mūsų bendradarbiavimą su Turkija kaip strateginė partnerė. Mūsų santykiai pastaruoju metu buvo uh, nukreipti į migracijos klausimų sprendimą, tačiau mes turėtume ateityje pažvelgti plačiau ir išnaudoti mūsų santykių visą potencialą. Plėtros proceso kontekste reikėtų pasakyti, kad mums pavyko atidaryti naujus darybinius skyrius kovo 18 dieną, komisija pradėjo renkti pasiūlymą e, tarybai dėl biudžeto peržiūros e, susijusios su stojimo klausimais. Mes ir toliau dirbame su Turkija neprieštaraudami valstybių narių pozicijai. Komisija džiaugiasi, kad yra pasiekta pažangiekiant išspręsti Kipro padalinimo klausimą ir labai svarbu, kad būtų rastas nuoseklus šios problemos sprendimas. Tai bus naudinga Europos saugumui ir stabilumui, šio Europo regiono stabilumui ir tai bus viena papildoma paskata stiprinti stojimo dėrybą su Turkija. Labai svarbu ir toliau tęsti struktūrinį dialogą, aukšto lygio politinį dialogą, dialogą energetikos srityje ir visą tai parodė, kad mes galime pasistumėti mūsų santykiuose su Turkija į priekį. Taip pat yra stiprinami verslo kontaktai su Turkija, yra sprendžiami makroekonomikos investicijų klausimai. Mes ryte jau kalbėjome ir apie tai, kad mūsų nuoseklaus bendradarbiavimo darbo tvarkė su Turkija dėl migracijos pradėjo rodyti pirmosius rezultatus. Mes pradėjome gražinti neteisėtus migrantus iš Turkijos ir taip pat pradėjome kartu gelbėti migrantus, kurie rizikuoja savo gyvybę. Labai svarbu Turkijai užtikrinti pagrindinės teisės ir laisvės, kurios buvo suvaržytos pastaraisiais mėnesiais, kai yra ribojama žurnalistų, žymių mokslininkų teisė reikšti savo mintis taip pat varžoma žiniasklaidos laisvė. Mes skatiname, kad Turkija ir toliau įgyvendintų reformas atitinkančias ES teisę ir kad būtų formuluojami tolesni mūsų bendradarbiavimo tikslai. 24 ir 33 straipsnio atidarimas galės sustiprinti reformų procesus Turkijoje. ES ir toliau išreiškė susirūpinimą dėl situacijos Turkijos pietryčiuose ir siūlo imtis dialogo sprendžiant kurdų problemą, o jos sprendimas įmanomas tik tai taikus ir priimtamas, priimtamas abiem konflikto šalims. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad komisija įsitikinusi, kad sustiprinimas tas bedarbiavimas su Turkija padės spręsti migracijos krizės problemas ir taip pat sustiprins mūsų bendrą e, bendradarbiavimą. Dėkuoju, pradėsime nuo frakcijos ir toliau žodis Piri, socialistų frakcijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien ES ir Turkija susiduria su daugybė krizių migracija, e, terorizmas, e, tūkstamas stabilumas šalyje. Ir viena, kas tapo aišku per šios iššūkius, kad ES ir Turkijai reikia rasti sprendimus šioms problemams. Tačiau, kad ir kaip bebūtų, negalime nematyti to, kas vyksta šalyje. Turkija turi tapti stabilesnė, demokratiškesnė šalimi, jeigu norime su jie mėgsti strateginę partnerystę. Mm, toks bendradarbiavimas, koks dabar vyksta migracijos srityje, nėra nei išmintingas, nei sažiningas ir kol kas vyksta tik politiniai žaidimai. Trumpai apie tai, mm, kas vyksta Turkijoje. Čia milijonai pabėgėlių ir yra priimti, tačiau e, Turkija jau pasiekė savo pajėgumo ribas ir ES turi padėti Turkijai, leisdama jai plėtoti jai m, savo pajėgumus ir ištiesdama pagalbos ranką. Tai būtų sažiningas bendradarbiavimas dabar vykstančios kalbos dėl migracijos e, tik suintensyvina atvirą dialogą. Ir situacija šalies pietričiuose be abejo kelia nerimą ES. Ir ES ragina, kad taikos procesai būtų atnaujinti, kadangi karinio sprendimo čia nėra ir negali būti. Smarkiame PKK sugrįžimą prie smurto taikymo ir nekaltų civilių žudimą, o jeigu kalbėsime apie vyriausybės antiteroristinę programą, ji būtinai turi atitikti tarptautinės teisės nuostatas. 400 tūkstančių e, turkų, Turkijos kurdų turėjo bėgti ir palikti savo namus jie nėra pripažįstami kaip visą teisę į Turkijos piliečiai. Žurnalistai šalyje yra kalinami, norime, kad taip nebūtų. Jie neturi būti kalinami už tai, kad dirba savo darbą. Taip pat Turkija turi grįžti prie prastos praktikos, kai akademikams leidžiama turėti laisvą savo nuomonę, laisvai ją reikšti. Ir kol kas yra tik priiminėjami vaikštumu pagristi sprendimai, o labai svarbu užtikrinti, kad Turkija vis dėlto grįžtų į demokratijos kelią ir kad išnaudotų atsivėrusią progą glaudžiau bendradarbiauti su Europos Sąjunga. Ir pasinaudosiu progą padėkosiu šešėliniams pranešėjams, kolegoms už tai, kad pavyko parengti tokią rezoliuciją, kuri pas jūs aišku signalą išoriai. Ačiū. Ar sutiksite su klausimu pagal mėlyną kortelę, ponė Piri? Ponas Kristofai nori užduoti Jums klausimą. Prašom. Pone Kristoforu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tikėčiausi, kad pranešėja aiškiai pasakytų, ar Turkija yra teisingame kelyje prisijungimo link, bet jie vengia aiškiai pasisakyti tiek dėl pabėgėlių politikos, tiek dėl įsipareigojimų, kurios Turkija turi Europos Sąjungos atžvilgių. Turkija juk tiesiog trypia kojomis žmogaus teisės ir kitos šalis, kurios e, to nedaro, net nėra kviečiamos e, pradėti dėrybas dėl prisijungimo, taigi ar galima kitus skirius pradėti dabar, jeigu Turkija sąlygų nevykdo? Ačiū už klausimą, kolega. Iš tikrųjų, akivaizdu, kad būtų per, per nelik drastiška sakyti, kad Europos Sąjunga kažko ne, kažką turėtų ar neturėtų daryti. Tiesiog Turkiją turime traktuoti lygiai taip pat kaip ir kitas šalis norinčias prisijungti prie Europos Sąjungos. Ir yra tikrai skirtumų susijusių su tų šalių specifika ir kai kurie politikai Europos Sąjungoje tikrai yra labai linkę diskriminuoti Turkiją dėl vienokio ir kitokių priežasčių. Ačiū toliau, ponė Somer. EPP frakcija. Dėkoju. Pone pirmininkė, noriu padėkoti, kad įpiri pranešėjai už parengtą pranešimą ir taip pat šešėliniams pranešėjams iš kitų frakcijų. Sutarėme laikytis daugiau mažiau praėjusių metų rezoliucijos teksto, orientuotis į ją ir mums pavyko tą padaryti ir aišku, darybos dėl to tapo paprastesnės. Dėl to nesuprantu, ką tik kodėl vis dėlto paskutinę minutę nori laikytis jau tik vieno iš susitarimų kai e, perimamas balsavimo sąrašas iš EPP kaip socialistų sąrašas. Tai yra negražu, iš tikrųjų taip nereikėtų daryti ir e, net ir pabėgėlių krizės kontekste tai nėra sveikintina. Norime, kad Turkija priartėtų prie Europos Sąjungos. Toks yra mūsų tikslas ir nereikėtų uh, to painioti su pabėgėlių krizės aspektais, kad ir kaip sunku būtų tą daryti. Turime išsaugoti mm, tuos pačius kriterijus ir, ir jų e, laikytis, kalbant apie vizų liberalizavimo režimą, apie tolesnius skirius galima kalbėti be abejo tik tada, jeigu Turkija įvykdys papildomas sąlygas. O nuo to Turkija labai toli. Nėra spaudos laisvės, nuomonės laisvės, tai yra ribojama, yra smarkiai kišamas į teisės saugos darbą, e, problemos su kurdais. Visą tai vertintina kaip atžanga. Ir e, jeigu norime tęsti ir toliau plėtoti mūsų bendradarbiavimą kaip kaiminių, šalių kaiminių. Tai galima bus daryti tik tuomet, kai Turkija vėl pradės eiti demokratijos keliu. O tie skyriai, kurie susiję su Kipru, be abejo, negali būti pradėti tol, kol nebus rastas sprendimas dėl Kipro. Turkija pagaliau turi pripažinti Kiprą kaip valstybę ir tik tada galės šalis plėtotis kaip suvienita valstybė ir manat, mums atrodo, kad tai būtų ir Turkijos interesų labui. Ačiū toliau, ponas Demes Meker, vieną minutę, kad praktiškai. Uh, Ačiū kolegė Piri už jos parengtą pranešimą. Kai skaitome šitą pranešimą, matome, kad autoritarinis Erdogano režimas yra nenaudingas jos santykiuose su Europos Sąjunga. Tiesiog yra varžoma e, minties laisvė, žodžio laisvė, persekiojami žurnalistai tiesiog pagal e, žiniasklaidos e, laisvę pasaulyje Turkija užima vieną iš paskutinių vietų. Jūs sakėte, kad jūs norėtumėte, kad prasidėtų arba būtų atnaujintos taikos darybos, tačiau Turkijos pietryčiuose susidurime su kariniais veiksmais ir Turkijos vyriausybė daro per, deda per mažai pastangų, kad kovotų su išorės kovotojais, tačiau kita vertus pati Turkija kovoja su kurdų kovotojais. Lambsdorf. Komisarė, jūs kalbėjote, kad yra aiški nauda bendradarbiaujant sustiprintai su Turkija. Mes taipogi panašiai vertiname šitą bendradarbiavimą. Tačiau pažanga e, plėtros procese buvo įvart, įvardinta kaip pusiau įšalusi. Atrodo, kad pažanga buvo, tačiau dabar jinai yra e, sustabdyta, o mes ir toliau palankiai vertiname darbo tvarkę bendradarbiaujant su Turkija. Mes puikiai suprantame, kad bendradarbiaudami su Turkija pabėgėlių klausimų, energetikos klausimų, kultūros srityje, žmogiškųjų mainų srityje mes galime tikrai turėti labai daug naudos, kadangi šitas kaimynas yra didelis ir svarbus. Tačiau jeigu mes sakome, kad siūlome atidaryti kitus darybinius skyrius, neatsižvelgiant į kai kurių valstybių priešišką nusistatymą, vis dėlto Turime suprasti, kad be valstybių sutikimo nieko nepavyks. Juk tai reiškia, kad vis dėlto trūksta drąsos sukurti naujus pagrindus tolesniems santykiams su Turkija. Per pastaruosius 11 metų mūsų santykiai su Turkija nepagerėjo, o pablogėjo, kai kuriuose srityse jie visiškai e, e, e, buvo išaldyti tiesiog negalima taikstyti su tuo, kaip turkai vertina, e, pavyzdžiui, Vokietijos karikatūristo veikalus. Taigi mes susidurime ir su meno žodžio ribojimu ir taip pat žodžio laisvės apribojimu. Vis dėlto manyčiau, kad reikėtų pamiršti tą stojimo procesą, kuris tiesiog vis tiek neveda į jokį tikslą. Toliau vieną minutę ponas Hjardžijų. Labai noriu padėkoti už tą bendradarbiavimą, kuris e, klostėsi per mūsų diskusijas. Turkijos situacija, šal, situacija šalies viduje yra gerokai e, svarbesnė nei mūsų diskusijos. E, daug, vienas iš Sūro miesto mm, priegų buvo apleistos daug universiteto profesorių yra įkalinti todėl, kad jie laisvai išsako savo nuomenį, nuomonę. Balandžio 23 net bus teismo procesas prieš vieną iš tokių profesorių ir Aš labai paprašiau, kad e, vienas iš mūsų tiesiog būtų kaip stebėtojas. Mes turime pradėti dialogą su Turkija dėl kur, kurdų problemos. PKK e, partijos išbraukimas iš teroristinių organizacijų sąrašo turėtų būti pripažintas ir sprendimas turėtų būti rastas pačioje Turkijoje. Tačiau e, yra netiesioginių nuorodų, kad e, mes tarsi esame pasiruošę atverti naujus darybinius e, skyrius. Ir jie teigia, jog neva darybose pasiekė nepakankamai. Mes norime, kad būtų sudarytas planas. Aš manau, kad Turkija susiduria su daug problemų ir Turkija turi suteikti atsakymą savo šalies gyventojams. Dėkoju, ponė Valero, žaliųjų atstovė. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, aš norėjau šiandien pasisakyti ir tiesiog norėjau, būčiau norėjusi pagirti Turkiją, pasidžiaugti, kad Turkija eina demokratinio vystimosi keliu, kad uh, teisingumas klesti ir kad Europos Sąjungos, narys Europos Sąjungai nėra jokių kliūčių. Būčiau norėjusi pasakyti, pasidžiaugti, kad taikos darybos su turkais vyksta sėkmingai. Gaila viso to negaliu pasakyti, kadangi Turkija pasiko visai kitų kelių ir e, tai yra labai nepalanki situacija demokratams kadangi, ir tiems, kurie pasisako už demokratiją, už žmogaus teises ir taip toliau. Iš tikrųjų, mes kritiškai turėtume vertinti Turkijos e, e, žingsnius, turime raginti ją grįžti prie darybų stalo. Tiesiog kai kalbame apie partnerystę, mes laukiame abipusių žingsnių nuo 2015 metų Echelon yra įkalintas ir negali susitikti su savo šeimos nariam, nariais. Po jungtinių tautų diplomatų pastangų vis dėlto buvo nieko gero nepasiekta. Ačiū. FDD frakcijos vardu pusantros minutės ponas Karveris. Ačiū, ponė pirmininkė. Klausimas, kurį norėčiau pabrėžti, kalbant apie Turkiją, ar tai, kiek jis sieks savo neokolonijų, kiek ES sieks savo neokolonijų ambicijų Turkijos atžvilgių, yra pirmiausia žmogaus teisės ir žiniasklaidos laisvės, laisvių pažeidinėjimas, nepaisant to vis tiek Europ, Turkija juda ES link. Ir tokie klausimai jau nustumti visiškai į šalį. Naudojami mokesčių mokėtojų pinigai tam, kad būtų finansuojama Turkija ir toliau vykdoma ši ne, ne, nelaiminga pabėgėlių politika. Kalbant apie būsimą Turkijos stojimą ir vykdomas dėrybas, tiesiog vyk, vyksta reikalai, lyg niekas nebūtų padaryta ir mes nusigrėžėme ir slepiame savo galvą smėlyje kaip stručiai. Aš tikiuosi, kad Britanijos e, visuomenė pritars breksitui ir jeigu Junktinė karalystė išstos daug danų e, piliečių irgi norės to paties. Taigi dabar vykstant kriziai dėl eurozono, Schengeno zonos ir migracijos, tai būtų geriausias sprendimas. Pone pirmininkė, tolesnė Europos, tolesnė Europos Sąjungos plėtra yra grėsmė mano šaliai. Taigi vienintelis būdas užtikrinti saugumą Britanijoje yra balsuoti išstoti iš ES birželio 23 dieną. Ačiū. Pusantros minutės ANE frakcijos vardu ponas Bargezijo. Ačiū, pirmininkė. Tai yra veidmainystės šedevras. Mes iš pasisakymų matėme, kad yra objektyvių sunkumų Turkijai stojant į Europos Sąjungą. Mes matome pagiros žodžius Turkijos elgesiui, Turkijos, kuri priima daug pabėgėlių. Tačiau mes nekalbame apie tai, kaip elgiamas yra su tais pabėgėliais, tai žmonėmis. Nekalbame apie tuos masinius tų žmonių sugražinimus. Apie tai e, kalba Amnesty International organizacija. Taigi kyla klausimas, ar Turkiją būtų galima laikyti saugia šalimi pabėgėliams. Kitas klausimas. Šis pabėgėlių gražinimo principas. Tas, kuris taikomas ES žmonėms Italijoje, Graikijoje, Prancūzijoje. O kaip yra su Turkija? Turkijoje tai yra taikoma masiškai ir tai yra esminė problema, kuris sumenkina šį gražų susitarimą su Turkija. Taigi aš manau, jog visiškai akivaizdu, jog turime atmesti uh, tą imperializmą ir pareikalauti atlikti patikrinimus ir išsiaiškinti, kiek tikrai Turkija nori e, įstoti ir patikrinti Turkijos santykius su Islamo valstybe. Ačiū, ponas Vojt. Pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau paklausti, ką Turkija turi tokio, kad tokiu būdu gali daryti tokį spaudimą Europos Sąjungai. E, jūs e, pateikėte savo e, žmogaus teisų katalogą Turkijoje, tačiau jis nebegalioja. Turkija žaidžia krik, krik, krikščioniškos bažnyti, bažnyčios tvarką ir dabar 2010 metais trys krikščionys nukentėjo. Ir dabar e, taip pat yra e, kenkiama Sirijos, e, buvo, buvo įžeistas Sirijos Sirijos ekscelencija. Dabar mes visų šitų blogybių kontekste mes kalbame apie stojystę, stojimą. Ar ateityje Turkija gali būti kaip partnerė Europos Sąjungai, nes dabar ISIS, jie stiprina ISIS tiekdami ginklus. Ir iš Turkijos, Turkijos žurnalistai dabar yra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 būti patenkinti tokia sudėtinga ataskaita apie tokią sudėtingą šalį. Aš esu ES e, Turkijos delegacijos e, pirmininkas Europos parlamente ir norėčiau pasveikinti poną Pyrį ir kitus kolegas, kurie dirbo labai atsakingai. Buvo nemažai paminėta sudėtingų situacijų Turkijoje, būtent kad <clears throat> kaiminių valstybių suverenės teisės ji turi gerbti ir turi pasirašyti Junktinių tautų konvenciją dėl jūrų teisės, tai vienintelė valstybė, kuri to nepadarė, kad turi būti užkestas kelias pažeidimams, kaiminių šalių te, teritorinių vandenų pažeidimams, taip pat turi būti pripažįstama e, ortodoksų seminarija Hivaljada saloje ir pietrytinė, pietrytinėje Turkijos dalyje ten yra daug nukentėjusių dėl jos vykdomų operacijų ir turime pasirūpinti, kad būtų laikomasi mūsų teisino, nes priešingą atveju negalime atverti naujų dėrybinių skyrių. Ačiū. Ponas Boštinar, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Pradžioje norėčiau padėkoti kolegoms už labai gerai parengtą pranešimą. Aš norėčiau tik tai paminėti kelius, mano manimu, svarbiausius dalykus. Pirmiausia, pasakysiu, kad šiandieną turime įvertinti Turkijos stojimo Europos Sąjungą sąstingį, kuris dėja prisidėjo ir prie to, kad reformos sulėtėjo šalyje, kalbant apie teisinės valstybės principus ir pagrindinės teisės. Aš labai sunerimęs dėl to, kad smarkiai pablogėjo per pastaruosius dviejus metus žodžio raiškos nuomonės laisvė situacija šalyje. Dėl to aš griežtai paraginčiau tarybą ir komisiją dar kartą atverti 23-24 dėrybinius skyrius. Tuo pat metu raginčiau Turkiją ir toliau tęsti reformų procesą ir spręsti likusius dvišalius klausimus su savo kaiminėmis ir suvaidinti konstruktyvų vaidmenį dėrybose dėl Kipro. Jeigu norime, kad šios dėrybos būtų sėkmingos, turime įdėti daugiau pastangų, tai yra naudinga ES ir Turkijai. Taip pat būtina gilinti, be jokios abejonės, mūsų santykius su Turkija, kad galėtume išspręsti dabartinę pabėgėlių ir migracijos krizę. Ir dar man labai neramu dėl tam tikrų pastarųjų ES Turkijos sandorių aspektų. Na ir dar vienas dalykas, norėčiau išreikšti užuojautą užuojaut ar paramą visiems Turkijos žmonėms ir valdžios institucijoms, kurios kovoja su terorizmu. Ir kai kuriems kolegoms norėčiau pasakyti, štai ką, Dieve, duok man jėgų paslėpti savo ketinimus. Dėkuoju, ponė Boštinaru. Ponas Belderis, vieną minutę. Dank u wel, mevrouw de voorzitter Ačiū, pirmininkė. Buvo kalbėta apie 30 straipsnį ir apie Alacho liūtus ir jų kovą. Taip pat buvo kalbama ir apie Alaho liūtus, kurie Turkijos rytuose pažydžia žmogaus teisės. Manau, kad reikia e, imtis veiksmų. Aš e, iš ten gyvenčių žmonių sužinojau, kad e, ta grupuotė islamo liūtai turi saugoti Erdoganą nuo PKK ir nuo kitų grupių. Būtent todėl ši grupuotė toliau egzistuoja. Taip pat gauname informacijos apie tai, kad Sirijos pabėgėliai tiesiog neturi ko griebtis ir jie yra baisioje padėtyje. E, jie mane, kad Turkijoje jiems bus saugu, bet matome, kad yra labai labai daug problemų būtent dėl žmogaus teisų ES ir Turkijos e, santykiuose. Labai diena, ponia Šakė, ačiū pirmininkė. E, šis tekstas labai kritiškai kalba apie žiniasklaidos laisvę, nuomonės laisvę ir apie e, smurtą Turkijos e, pietvakariuose. Atrodo, kad šities parlamentas yra vienintelis, vienintelė institucija, mes esame vieninteliai politikai, kurie bando pavadinti daiktus tikrais vardais matydami, kad problemos tik tai intensyvėja, taip pat suprantame, kad e, šis komisijos dokumentas e, paskeltas per vėlai, pirmininkė nutraukė kalbėtoje. Atsiprašau, pirmininkė sako, kad nėra vertimo į anglų kalbą, bet kalbėtojo kalba angliškai. Aš tiesiog pasakiau tai, ką man pasakė, sako pirmininkė Na, tai aišku, nėra vertimo į anglų kalbą, normalu. Bet ar yra kokių tai problemų dėl vertimo? Ne, nėra problemų dėl vertimo. Kągi. Problema likti išspręsta, labai atsiprašau, kad jūs pertraukiu. <laughs> Ar man pradėti nuo pradžių? Aš gal pasiūlyčiau Jums e, pradėti iš naujo. Ačiū, tada kalbėsiu angliškai. Pirmininkė, kolegos, komisarė, ministrė. Mūsų balsavimas dėl metinio, metinės ataskaitos dėl Turkijos yra to, labai kritiš, kritiškų metų tenais yra negerbiama e, nei žiniasklaidos laisvė, nei nuomonės laisvė, e, taip pat yra e, matoma agresija Turk, didžiojo Turkijos dalyje. Atrodo, kad mes esame vienintelė ES institucija ir vieninteliai politikai, kurie aiškiai apie tai kalba ir garsiai. Labai blogai, kad komisija ir ir, ir taryba taip vėlai ėmėsi darbo ir komisija metinę ataskaitą patikė taip vėlai ir visiškai nėra kalbama apie naujausius, naujausius žmogaus teisų pažeidimus. Mes matėme, kad Cimermanas aštuonias dienas prieš svarbių rinkimų e, spaudė ranką Erdoganui ir Jis dalyvavo, tarintis su Erdoganu, labai blogai, kad taryba nesijima, neįvykdo visų savo pareigų dėl prieglopšio politikos. Susitarimas dėl migracijos yra baisus ir manau, kad mes sumokėsime labai didelę, didelę kainą. Mes tapsime mažiau patikimi, nesilaikysime savo žodžio. E, reikia dokumento apie tai, ką reikia dabar daryti ir tikiuosi, kad taryba ir komisija E, pakeis savo e, e, kelią ir požiūrį. Labai puiku, kad angliškai vis tiek reiktų laiku užbaigti kalbėti. Pone Sakorafa. Ši ataskaita rodo, kad pirmą kartą kad pirmą kartą e, tikrovė taip netitinka to, kas yra parašyta. Aš noriu pakalbėti apie tris, tris dalykus. Šitoje, šitoje ataskaitoje yra kalbama apie tai, kad reikia įspręsti kurdų klausimą, bet ES mano, e, klasifikuoja PKK kaip teroristų organizaciją. Jie Mes pasirašome sus, sus, susitarimą dėl pabėgėlių, tačiau toks susitarimas e, ir, ir NATO įtraukimas tik tai dar labiau eskaluos įtampą tame regione. Taip pat ir Tarptautinio monitorinio fondo įtraukimas. Ką galime kalbėti apie šalį, kuri pažeidžia tarptautinę teisę ir visas sutartis, kurias pasirašo? Ačiū pirmininkė. Mes pasisakome už šį dokumentą. Šis dokumentas yra labai svarbus, taip pat mes palaikome ir tai, kad 23-24 rapsis būtų vėl atidaryta, vėl atidarytos darybos dėl jų. E, Turkija yra Europos dalis, Europa yra nepilna be Turkijos, nepaisant to, kad yra toliau statomos sienos ir nepaisant to, kad Turkijoje dabar valdo ne visai demokratiška valdžia. Tačiau tiesa ta, kad stojimo procesą labai stipriai e, gadina e, pabėgėlių klausimas. Ir Turkija bando dėrėtis ir bando kažką politiškai iškeisti. Todėl manau, kad šis parlamentas e, negali, nei, negalėjo nei diskutuoti, nei priimti, nei atmesti šio dokumento. Taip pat labai blogai, kad Turkija dabar bėgančius nuo karo piliečius gražina į Siriją. Negalime užsimerkti prieš tai, kas vyksta kurdų teritorijoje. Reikia e, skatinti taikos e, procesą, PKK turi liautis ėmusis agresijos, o e, vyriausybė turi imtis veiksmų, kad būtų e, pratestas taikos dialogas, kuris buvo nutrauktas po rinkimų praeitų metų vasarą. Ar priimate mėlyną kortelę? Oui, Ah, euh, Ponas Tinadinos, noriu užduoti klausimą, prašau. Gerbiamas kolega, mes beveik, atrodo, pamirštame geografijos e, tiesas. Kaip jūs galite sakyti, kad e, e, Turkija yra Europos šalis? Kaip jūs galite tai įrodyti? Sí, compañero. Gerbiamas kolega, galite pažvelgti į istoriją, pažvelgti į visą žemėlapį visomis pasaulio kryptimis ir pamatysite, kad aš esu teisus. Turkija yra Europa, Turkija gali ir privalo būti Europos dalis ir kad istorijoje pilna pavyzdžių ir argumentų, kodėl taip yra ir taip turi būti, o geografijoje dar daugiau argumentų. O dabartinė strateginė padėtis taip pat E, Turkija labai svarbi mm, partnerė bendraujant su Sirija. Ir, me, ir mes turime į Turkiją žiūrėti ne tik tai kaip į oficialią šalį, kuri galbūt mums nepatinka, bet realiai ta šalis yra Europos dalis. Ponas Vinbergas, minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ataskaitoje apie Turkiją yra daug faktų, kuriuos galime cituoti ir apsispręsti, kokia kryptimi norime žengti šios šalies atžvilgių ES. Mes matome, kad yra pozityvių judesių iš Turkijos pusės, tačiau jie jau jų liko labai mažai. Matome, kad demokratijos situacija yra pablogėjusi, žodžio laisvė nėra gerbiama. Suprantame, kad parlamentų atstovavimo riba yra 10 procentų nustatyta. Taip pat yra įvairių su saugumu susijusių e, aspektų ir čia Turkija suvaidina svarbu vaidmenį. Aišku, tai yra otomano imperialistiniai siekiai. Ir aš manau, kad galime užduoti savo klausimą, ar Turkija ne, nežaidžia to paties žaidimo, kurį žaidžia islamo valstybė. Ar tikrai verta sudaryti sutarimą migrantų klausimų? Ponas Degraf, vieną minutę. Voorzitter, weer komt dit parlement. Pirmininkė, Europos parlamentas vėl parengė ataskaitą, kuri nieko nesako apie Turkiją. E, Turkija paremia Islamo valstybę ir iš to daug uždirba. Ir taip pat nusintė daugybę migrantų į ES ir irgi iš to užsidirbo. Aišku, ir tarp e, Turkijos kurdų vyksta genocidas. Ir, e, vyksta didžiulė opozicija prieš islamistinę e, darbo tvarkę. E, Stambulo e, sultanas e, pasisako už šalies islamizaciją ir yra vis daugiau čečių statomų. Ir taip pat dabar mes kalbame apie narystės E, dėrybas, e, tačiau dabar yra paplitusi korupcija e, Turkijoje ir Turkija niekada negali tapti ES nare. Dėkoju, ponas Puntulis. Paties pranešimo pavadinimas pažangos ataskaita yra tikrai labai prastas. Niekur Turkija nepadarė jokios pažangos. Tai yra arogantiška šalis, negerbinti savo kaimynų ir e, spjaunanti į tarptautinę teisę ir remia e, kalifatą, isla, islamistus, teroristus ir taip pat e, okupuoja e, atvirą Kipro dalį. Taip pat e, kitas klausimas. E, buvo išsiųsta daugybė migrantų iš Turkijos, kita dalis migrantų atvyksta per Graikiją, Turkija prieš visą tai užsimerkia. Ir ES vis dar mano, kad Turkija labai svarbi strateginė partnerė. Ir toliau sudarinėja sustarimus su ją, ja, su sultonu Erdoganu. O tai yra e, kanclerės Merkel plano dalis, kuriai turbūt tur, taip pat įdomi šita na, draugystė su Turkija. Koraza Bild. Dabar laikas pripažinti Turkijos vaidmenį, kuri ruošiasi priimti 3 milijonus pabėgėlių oriai. Svarbu, kad padarytos, būtų padarytos reformos e, te, e, teisės viršinybės e, teismų sistemoje. Ir dabar abi pusės turi sudėti ginklus ir grįžtis prie dėrybinio stalo. Aš taip pat sveikinu ES veiksmų planą su Turkija ir tuo, kad ketinama išmokėti 95 milijonus eurų. Tai turėtų būti naudinga pabėgėliams. Reikėtų viską gyventi pagal tartutinius standartus ir negražinimo principą, o prieglopščio prašantis turėtų būti vertinami žmogiškai ir remiantis teisiniu atskiru, e, kiekvienu teisiniu pagrindu ir kiekvienu atskiru atveju. Ir e, tai turi būti saugi šalis. Ir galiausiai stojimo procesas turėtų grįžti į ankstesnės vėžės. Ir geriausia tai padaryti e, atveriant darybinius skyrius, žiūrint iš Europos pusės. Ta situacija turi būti palanki visiems, abiems pusėms. Ponas Howard, pusantros minutės. Dėkoju. Pirmiausia, šitame pranešime specialiai, specialiai nėra pabrėžta, pabėg, pabrėžta pabėglių klausimas. Ir, e, galbūt pabėgėlių klausimas yra kvestionuojamas ir ginčiamas. E, dabar E, visur kelia, kelia nerima situacija visose vietose, kur Turkija ribose su Europos e, e, Sąjungos valstybėmis. Reikia, kad, Europ, kad Turkija laikytųsi tarptautinės ir humanitarnės teisės ir Europa niekada nebus nutildyta, kai kalbama apie bendradarbiavimą. Aš prieš mėnesį e, buvau rytų Turkijoje, e, taip reikia kovoti su e, terorizmu, tačiau leiskime, kad ne kalti civiliai būtų evakuoti ir kad būtų grįžta prie taikaus kurdų proceso. Ir dabar nieko neturime ką slėpti. Taip pat Jūsų teisingumo ministras sako, kad tie, kurie, ginči, kurie kaltinami terorizmu, iš jų galima atimti e, pilietybę. Taip yra pagal e, žmogaus teisų deklaracijų 15 straipsnį. Ir taip pat mes e, prieštaraujame tam, kad būtų iš naujo atverti dėrybiniai skyriai su Turkija dėl teisingumo ir dėl žmogaus teisų neužtikrinimo. Jeigu Turkija išvengtų dviveidiškumo, mes taip pat turėtume tą padaryti. Monsieur Bashir, une minute. Ačiū ponas Bašyr. Dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Aš negalėčiau įsivaizduoti žmogaus, kuris derasi ir prašo pagalbos, tačiau nustemba, kai kažkas už tai paprašo mainais kažko. Panašu, kad tai vyksta ir su Turkija. Panašu, kad daug kolegų dėl to labai nustebo to nesitikėjo. Aš irgi, aišku, labai norėčiau atsėti tuos dalykus vieną nuo kito. Bet turime išlikti realistais. Turkija vaidina svarbų vaidmenį geopolitinę prasme regione. Ir mums reikalinga jos pagalba kovojant su sisteminėmis problemomis, kurios yra labai svarbios mums visiems, nuo migracijos paketo prie iki stojimo dėrybų bendrai. Tas persidengimas ne, neišvengiamas, tačiau nebūtinai mes to turėtumėme bijoti. Mes turime, aišku, būti atsargus ir nesuteikti nemokamo bilieto Turkijai ir turime kovoti apie svarbius klausimus, kova su terorizmu, migrantų krizė. Tačiau tai turime vertinti kaip galimybę įkvėpti gyvybę į mūsų santykių su Turkija ir nevertinti to kaip žingsnio atgal. Dėkoju. Ačiū, ponas Ali. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie 15 metų pažangos ataskaitą dėl Turkijos, mes įvertiname ES Turkijos santykius, bendradarbiavimą migracijos rytyje, vidaus padėtį ir pažangą Kipro suvienimo dėrybose. Ataskaitoje yra sveikinama tai, kad stojimo procesas vyksta, atveriami nauji skyriai. E, kai bus tenkinami atitinkami standartai, tai taip pat vyksta aukšto lygio dialogas teminiais klausimais. 15 metais Turkijos saugumo situacija smarkiai pablogėjo. Kalbant apie ekonominius kriterijus, Turkija Turkijoje yra daug vidinių skirtumų, kuriuos reiktų ištaisyti. 15 metų ataskaitoje taip pat ypatingas dėmesys skiriamas ES Turkijos bendradarbiavimui migracijos rytyje. Nepaisant svarbių iššūkių susijusių su migracijos problemomis, turime greičiau e, vykdyti planuotą veiklą, kad abipusiai naudingas ir pragmatiškas vyktų bendradarbiavimas su Turkija. Mes sveikiname pažangą dėl e, Kipro suvienimo dėrybų, tai duos pozityvių rezultatų abiems salos bendruomenėms. Taip pat Nepaisant įvairių sunkumų, matome aiškius signalus, kad stojimo procesas juda į priekį. Ačiū. Pone Ryd, vieną minutę, 30 sekundžių. Pone pirmininkė, Turkijos stojimas į ES yra svarbus pats savaime, tačiau tai ypatingai aktualu dabar turint omenyje Junktinės karalystės referendumą. Dėl, vien tik dėl imigracijos tai yra labai ginčytinas klausimas, kadangi Turkija, kuri bando įstoti Europos Sąjungą jau daugelį metų, leidžia Erdoganui šantažuoti Europos Sąjungą ir paspartinti tą procesą. Turkija net nėra Europos dalis. 97 procentai šalies yra Azijoje. Taip pat istorija, e, mūsų istorija, Romos, senovės Graikijos istorija, tai nėra Turkijos istorijos dalis. Turkija teigiamai tapo pasaulietiška valstybė, tačiau panašu, kad dabar ta juda islamizmo link, isl islamo, kurį praktikuoja jau daugelį šimtmečių. Ar ES tikrai nori Turkijos kaip narės ir ką reikš įstojimas? Mes net nežinome iš tikrųjų, koks, kokie yra realūs gyventojai. Nuo 75-79 milijonų taip pateikiamas gyventojų skaičius. Yra milijonai pabėgėlių, kurie galėtų ateityje gauti Turkijos pasą kai Turkija taps ES valstybė narė, visi tie žmonės turės teisę atvykti į Britaniją. Leiboristai, liberalai, demokratai, žalieji, konservatoriai visi remia Turkijos įstojimą ir toriai yra Europos konservatorių ir reformistų alijanso nariai. Tai yra paneuropietiška partija ir viena iš narių yra Erdogano teisingumo ir plėtros partija. Įstė pati savaime yra didžiulė priežastis tur, e, Britanijos žmonėms balsuoti už iš, įsto, išstojimą. Birželio 23 dieną. Pana Šaphauser vieną minutę. Tai yra įkvepianti ataskaita, ten kalbama visa teisybė apie Erdogano diktatūrą. Kalbam apie tai, kad ES užsimerkia prieš žmogaus teisų pažeidimus. Mes, aišku, galėtumėme laukti, kol bus toliau puoselėmos dėrybos. Tačiau, mėly kolegos, ar jūs tikrai norite politinio islamo Europoje? Ar jūs norite, kad islamizmas būtų propaguojamas Europoje? Aš bijau, kad jūs iš principo susidurėte su teroristų režimu, kuris lo, logistinę ir finansinę prasme remia Daešą. Tai yra priverstinė partnerystė. Ir tai yra maf, mafijinė struktūra, kuri naudojasi migrantais ES atžvilgių. Ir dabar, matydami visą tą tiesą, jūs pasirinkote melą Jūs atsigrėžėte prieš Europą, prieš žmonės, kuriuos jūs išdavėte. Ponas Kovačev, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Patinka mums tai ar ne, Turkija yra ir bus mūsų kaimynė. Tad mes turėtume siekti e, visiems palankių ir naudingų kaimininių santykių. Geras e, kaimynas laikosi savo įsipareigojimų, žmogaus teisų, žiniasklaidos laisvės ir e, agresyviai nereaguoja į kritiką. Ir aš tikiuosi, kad Turkija laikysi sustarimo su ES ir neleis e, atverti naujų migracijos kelių. Mes turime palaikyti europinę Turkijos visuomenės dalį, tačiau ši europinė dalis turi pripažinti ir Bulgarijos kilmės Turkijos piliečių, pavyzdžiui, rytinėje dalyje arba Pekivanko mieste, e, o bulgariškai senamas Pavlovo miestu. E, gerbti jų teisės reiškia užtikrinti galimybę gauti švietimą, e, Bulgarijos žiniasklaidos laisvę ir taip pat žodžio laisvę. Turkija įtakoja Azerbaidžianą, kad būtų rastas E, taikus e, konflikto sprendimas. Ponas Džambavski. Žemi kolega, kak bi... E, gerbiamas kolega, kaip Jūs pakomentuotumėte Turkijos susitarimo laikymasi? Praėjusį vakarą Bulgarijos policija pagavo 97 nelegalius migrantus. Kitas mano klausimas, kaip Jūs pakomentuotumėte Turkijos nepriimtiną kišimasi į Bulgarijos e, vidaus reikalus, e, sukuriant tam tikrus e, politinius procesus mūsų šalyje. Dėkoju. Gerbiamas kolega. Kaimynai visada turėtų būti protingi ir galėti įtakoti kaimininės šalis. Tai yra mūsų specializuotų e, žvalgybos tarnybų e, atsakomybė. Tai tos tarnybos yra ir iš Turkijos, ir iš e, Rusijos, ir iš kitur. Aš visiškai dar kartą pakartosiu tą patį, kad aš tikiuosi, kad Turkija netidarys naujų migrantų kelių per Balkanus. Dėkoju, pirmininkė. Uh, Norėčiau padėkoti ponui e, Katipiri ir e, pranešėjui už tai, kad labai gerai atspindėjote situaciją. Mes turime galimybę išsakyti savo poziciją dėl Turkijos, dėl žodžio laisvės, e, spaudos laisvės, religijos laisvės. Tai bus reikšminga tik tuo atveju, jeigu E, su Turkijos vyriausybė ir pilietinė visuomenė vyks e, gilios diskusijos nuo pat pradžių. Ir jie vis dar tikisi įstoti į Europos Sąjungą. Pats laikas mums rasti politinį sprendimą kurdų klausimui. Ir mes tai turime padaryti prieš laukdami kitų spręstinų klausimų. Ponas Černecki, viena minutė. Ponios ir ponai, užsimerkime ir įsivaizduokime žemėlapį po to, kai Turkija įstotų į Europos Sąjungą. Mūsų kaimynai būtų Irakas, Iranas, Sirija. Ar nenuostabi kaiminystė? Ponios ir ponai. Tikiuosi, kad savo diskusijoje vengsime dvigubų standartų. Jeigu tie patys politikai, kurie metų metus teigia, kad neturėtume leisti Turkijai įstoti į ES dėl to, kad jie negerbė žmogaus teisų. Ir dabar mes turime iš karto pasirašyti sustarimą su Turkija dėl pabėgėlių. Atsižvelgiant į tai, kad vienoje iš ES valstybių narių vyksta vietiniai rinkimai, tai yra dviveidiškumas. Mes e, turėtume kalbėti e, su Turkija e, galvodami apie ateities perspektyvas. Ar, ponė Černeski, atsakysite į klausimą pagal mėlynąją kortelę? Pone Karver. Dėkoju, ponė Černeški. Klausimas, apie kurį niekas nekalba šiame parlamente, e, kai kalbame apie Turkijos narystę, yra dinamikos pasikeitimas, e, politikos pasikeitimas. Jeigu Turkija įstotų Europos Sąjungą, tai būtų 77 milijonų žmonių e, skaičius, tai tada jų parlamentarų skaičius šiame parlamente būtų didelė dauguma. Ir e, tai yra dar viena priežastis, kodėl Europ... Turkija turėtų būti Europos Sąjunga, nes mes turėsime tikrai dar mažesnę demokratinę galimybę stovauti savo piliečiams. Dėkoju, ponė Černečki, norite atsakyti? Suprantu, kad gerbiamas kalbėtojas teigia, jog Europa neguminė ir negali išsitempti ir bei išlaikyti tą patį e, parlamentarų skaičių visoms šalims. Aišku, reiktų e, sumažinti esamų valstybių narių parlamentarų skaičių pagal tą taisyklę, kuri numato, kad daugiau nei 700 parlamentarų pas mus būti negali. Ponas von Storch, dvi minutės. Pone von Storch. Šiandien kalbame apie naują geriausią ES draugę Turkiją po susitarimo dėl e, pabėgėlių, kalbame apie e, vizų režimo palengvinimą, o vėliau jau bus kalbama ir apie stojimą. Bet niekas, atrodo, nekalba apie žiniasklaidos laisvę, žmonių laisvę, e, tai yra moterų laisvę, kurdų laisvę ir, kitų, ir kitas laisvės. Būtent šitas laisvės ponas Erdoganas trypia kojomis o mes, e, atrodo, jo, jo pasitikime. Visi atrodo, ir ponia Merkel, ir visi kiti su, sutarė, kad ES turi priartėti prie Turkijos. E, visi mano, kad mums tai pavyks, tik tai, kad tegul turkai padaro tą nešvarų darbą. Ir tas nešvarus darbas toks didelis tapo todėl, kad ponė Merkel atidarė visas sienas um, migrantams. Norėčiau pakartoti žiniasklaidos laisvė, žodžio laisvė, krikščionių laisvės, moterų laisvės, kurdų teisės, jos yra ir visos kitos e, trypiamos kojomis ir su jomis ko, prieš jas kovoja policija. E, jie e, veda karą savo šalyje prieš savo piliečius, o dabar atrodo, kad jie tapo ES gelbėtojai. Ar tai nerodo, kad ES apsimetinėja? Paprastai mes sakome, kad reikia daugiau Europos krizai spręsti, o dabar jau atrodo, kad krizai spręsti reikia daugiau Turkijos. Jokinga. Jeigu atidarome e, duris Turkijoj, Turkijai, e, sumindome Europos e, vertybės. E, sakė Erdoganas, kad mums ES yra tik tai e, traukinys tikslui pasiekti, bet mes neuždarinėsime, o atidarinėsime naujas mečetes ir toliau gyvensime pagal sa savo tvarką. Taigi, turkai, turkams ne vieta tarp mūsų, geriems santykiams su Turkija taip, bet jų stojimo Europos Sąjunga ne. Na pewno, pani Borty, ucieszło. Ačiū. Brijo. Gerai, kad e, cituojate poną Erdoganą. O dabar suteikėme minutę kitam kalbėtojui, ponui Brua. Ačiū. Ačiū. Kadangi Turkija įsigyja naftą iš islamo valstybės, kadangi Turkija islamo valstybei teikia reikiamą įrangą, kad jie galėtų vykdyti savo darbus, kadangi Turkija bombarduoja kurdus, o ne džihadistus iš islamo valstybės, kadangi Turkija migrantams leidžia nelegaliai verštis į Šengeno zoną. Dėl visų šių priežasčių nėra priimtina liberalizuoti vizų režimą Turkijos piliečiams, kurie atvyksta į Europą. Taip pat nėra priimtina 3 milijardus eurų papildomai skirti Turkiją ir ypatingai būtų savižudiška toliau tęsti dėrybas dėl Turkijos įstojimo į Europos Sąjungą. E, Ačiū gerbiamam deputatui. Pana Štetina. Vieną minutę. Dėkui vam za slovo, pane predsedajci. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai. Labai vertinu Turkiją kaip NATO partnerę, taip pat vertinu Turkijos iniciatyvą įspręsti pabėgėlių krizę. Ir būtent dėl tokio bendradarbiavimo turiu protestuoti e, tam, ką Turkija, prieš tai, ką Turkija daro su kurdais savo teritorijoje. Prisiminkime Sizrą, prisiminkime, kad e, Turkija palaikė ISIS, kai jie užpuolė Siriją. Ir PKK partiją remia, kurią, kurios, kurią, aš, kurią aš taip pat noriu paprieštarauti. Labai dažnai e, tokie teroristiniai veiksmai yra palaikomi iš Turkijos pusės. Ž, žinoma, e, Turkija keičia savo politiką ir nustojo vadinti kurdus. E, kalnų turkais. E, visuomenė vis labiau domisi e, turkų nacionalizmo tragišką istoriją kaip pavyzdžiui armėnų geno, genocidas bus paminėtas kitą savaitę Stambule. Ačiū. Ponas Vaidenholceris, minutė. E, šis dokumentas yra vienas svarbiausių dabartinios komisijos. E, čia kalbama apie rizikas ir apie baimės. Kalbama taip pat ir apie kurdų klausimą. E, vyriausybė mano, kad smurtu galima įspręsti kurdų klausimą, nors jau daugybę metų e, vyko taikos dėrybos, bet dabar vėl vyksta pilietinis karas. Tai tikrai nėra e, mums naudinga, tai nėra mūsų interesas. Ir šiame dokumente apie tai aiškiai kalbama. Europa tokioje padėtyje turi tapti tarpininkė Pavyzdys galėtų būti Šiaurės Airijos taikos susitarimas, kur buvo išspręsti konfliktai netgi ir tie, kurie kurie tuomet sukėlė netgi ir teroristinius išpolius. Dėkoju. Ponas Teoharus, minutę. Ačiū pirmininkė. Ataskaita, kaip sako daugelis kolegų, aiškiai akcentuoja, kad Turkija negali tapti ES valstybė narė, nepaisant taip vadinamos pasiektos pažangos, ypatingai kalbant apie Kiprą. Ir, ponė komisarė, mes kalbame apie nusivylimą ir būtų labai klaidinga, jeigu jūs pradėtumėte procesus, procedūras, kurie būtų palankus turkams Sprendimas dabar reikštų Kipro Respublikos nusivylimą, nes ES vertybės ir žmogaus teisės turi būti gerbiamos. Tačiau Europos parlamentas vietoj to, kad paremtų, palaikytų Kipro Respubliką, atmeta tuos pakeitimus, kuriuose išsakoma parama Kipro pozicijai. Ir netgi ministra, ministrė neminėjo nie karto Kipro Respublikos, nie karto nebuvo šio termino. Tai nėra Europos parlamento atsakomybė išspręsti Kipro problemą. Tai yra prievolė tenkanti Europos Sąjungai sergėti principus ir vertybės tam, kad visose sprendimuose būtų gerbiamo žmogaus teisės ir Europos Sąjungos teisinas. Jeigu tai nėra daroma, tuomet tapsime iš dalies atsakingi už tai, kad nebus išspręstas Kipro klausimas. Taigi kviečiu atmesti šią, šį pranešimą. E, pon, ponas Anemans, vieną minutę. Mėly kolegos. E, viena vertus yra kalbama apie tą satirišką nutikimą, kita vertus uh, yra kalbama apie tuos liūtus ir prezidentą. Net nenoriu apie tai kalbėti. Atrodo, kad Turkija mus spaudžia. Žiūrėsiu, e, Šarly e, visi skandavome, bet atrodo dabar, kad ponia Merkel nebenori laikytis to principo ir jo saugoti. Mes, europiečiai, tiesiog neturime ko griebtis e, toje, toje situacijoje, migracijos situacijoje, mes nebesugebame savo e, sienų apsaugoti be jų. Dėkoju. Estar de Lange. Dėkoju, pirmininkė e, pranešėja yra labai sudėtingoje situacijoje praėjusiais metais paskutinėme pranešime buvo įvairių sakinių, kurie paskutiniu momentu buvo išbraukti ir ten buvo kalbama apie dėrybų atnaujinimą. Ir, e, remiantis tuo, mes negalime tiesiog atverti e, naujų darybinių skyrių. Mes kalbame apie e, žmogaus teisų pažeidimą ir apie teisės, teisės viršinybės principo negerbimą. Ir, e, visa tai vyksta, o mes e, kalbame apie e, dėrybinių skyrių aptarimą. Turkija nepasikeitė ir turėtume pasakyti, kaip ir daugelis kolegų, e, kad neturėtume sieti dėrybų su Turkija, su stojimu. Tačiau mes turime bendradarbiauti su Turkija. E, mes turėtume, tik, aš tikrai palaikau šitą e, pranešimą, tačiau manau, kad e, pirmininkas, kuriam nepatinka jokios satyros, turėtų labai aiškiai pasakyti, kaip mes turėtume elgtis Europoje. Dėkoju. Pone Eva Kaili, vieną minutę. Dėkoju kolegos komisarė. Dėl pabėgėlių krizės mes darome visą, ką galime, kad kartu su Turkija bendradarbiautume, tačiau mes neturim, nematome jokių rezultatų. Mes jiems visgi ne, nedavėme e, žalio šviesos. Turkija ga, turi gerbti žiniasklaidos teisę, valdžios institucijų nepriklausomumą ir, aišku, kurdų teises ir e, savo kaiminių suverenumą. Kiekvieną dieną mes išgirstame apie mūsų oro erdvės pažeidimą. Kipras taip pat yra geras klausimas. E, taip pat e, armėnų ir kitų genocidą Turkija taip pat turi pripažinti. Taip pat bažnyčios turi būti nepaverčiamos mečetėmis, jos turi e, būti gerbiamos kaip muziejai. Ir galiausiai e, mes turime atstatyti pasitikėjimą tarpusavyje. Dėkoju, ponas uh, Nikolai Barok, Barekov. Vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Prieš 150 metų Kristo Botif nacionalinis didvyris ir e, Bulgarijos e, genijus poetas e, tuo metu Turkiją pavadino susirgusiu Europos žmogumi. Ir e, šis žmogus e, mirė kovodamas už teisę, jį e, nušovė otomano turkai. Ir šiandieną Turkija visą Europą pakabinusi ant dujų, imigrantų ir pabėgėlių kabliuko. Tačiau turiu pasakyti, kad Turkija irgi priklauso nuo mūsų, nuo mūsų rinkos, nuo mūsų pinigų ir geros valios. JAV, Rusija, Irana, Izra Iranas, Izraelis yra Turkijos ir Erdogan Sudano priešai ir pats laikas ES pasirinkti, kokios Turkijos jie nori. Bulgarija yra vienintelė šalis, kuri at, išsilaisvino iš Turkijos valdymo ir e, žino, kokias klaidas Turkija yra dariusi visoje istorijoje ir Bulgarija tikrai gali pirmininkauti dėryboms. Dėkoju. Ponas Edvar Ferran. Viena minutė. Dėkoju, pirmininkė. Dėkuoju kolegos. Jeigu apibendrintume komisijos ir pranešėjo darbą, turėčiau pasakyti, kad e, reikia daugiau drąsos, o jūs, kolegos, turite atverti savo akis. Mes atvėrėme 17 e, skyrių e, susijusių su Europos narystė Europos Sąjungoje. Nuo 1987 metų socialistai, liberalai ir EPP įgyvendino Turkijos stojimo Europos Sąjungą principus. Ir matome, kad buvo visokių išpolių ir prie žmogaus teisės, ir prie mažumas. O kas vyksta Kipre, Kipre e, veidmainystė? Ir vėlgi mes negalime kritikuoti Turkijos, nes ES yra totalitaristinė uh, sąjunga. Uh, ir įžeidžia savo žmonės. Dėkoju. Dabar ponas Leftaris Kristoforų vieną minutę. Dėkoju. Pirmininkė, manau, kad Europos parlamentas įpareigotas labai aiškiai pasisakyti dėl Turkijos. Kiekvienais metais situacija tik blogėja. Ir blogėja situacija visais lygmenimis. Turkija nieko negerbė, netgi ES principų ir vertybių ir nori tapti šios sąjungos nare. Taigi, Būtent Turkija yra atsakinga už savo stojimą, stojimo procesą. Tačiau mes turime pasiūsti labai aiškę žinę. Mes negalime leisti e, Mm, tos, tos šalies e, pas mus, jeigu ji negerbė ES vertybių ir principų, nes pati mūsų sąjunga yra paremta tomis vertybėmis ir principais. Mes turime, mes girdime, kad mes prašome atverti daugiau skyrių, siekiame užtikrinti, kad jie laikytųsi sąlygų ir, ir ne, tų principų. Ir jie negerbė ir nepripažįsta vienos e, ES narės Ir 40 tūkstančių e, kareivių yra e, dislokuota ES valstybėse narise. Noriu paklausti, ką jūs darytumėte, jeigu būtų tokia pati situacija jums, kaip šiandieną, e, kokioje šiandien yra Kipro piliečiai. Ir e, iš tikrųjų yra pažydžiami pagrindiniai principai. Noriu raginti komisiją ir parlamentarus išsiųsti labai aiškę, stiprią žinę visiems, kad e, Mes nepasiduosime Turkijai. Aš esu gana liberalus pirmininkas, bet vis tiek prašau laikytis laiko jums e, paskirto. Labai prašau. Ponas Lopės. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai, kuris labai, kuri parašė labai sudėtingą pranešimą. Turkija yra mūsų strateginis partneris visiems iššūkiams, tačiau vis tiek mes negalime uh, E, kal, pamiršti tai to, ką dabar išgyvena turkai. Erdoganas yra e, totalitaristinis vadovas, kuris žiauriai elgesi su dalimi savo teritorijomis, kuris uždaro laikraščių redakcijas, užrakina, uždaro į kalėjimą žurnalistus ir nesuteikia teisių daugybei e, turkų, net ir vieną komiką iš e, Vokietijos jis norėtų uždaryti į kalėjimą. O ką mes norime dabar daryti, atidaryti du straipsnius ir visiškai užsimerkti e, ir, nežino, e, užsimerkti ir nematyti, kad Turkijoje yra trypiamos žmogaus teisės. Jie negali naudotis pabėgėliais kaip e, kažkokiu įkaitu ir negali prašyti už tai, bei tai, e, tapti ES nare. Dėkoju, ponas Marijas. Turkija ir toliau pažeidinėja Graikijos oro erdvę ir vykdo kitus pažeidimus. E, jos kariuomenė nelegaliai okupavo 7 procentus Kipro teritorijos. Jie bendradarbiauja su džigadistais ir pardavinėja jiems naftą. Jie atsakingi ir už tuos pabėgėlius, kurie pasiekia Graikijos sieną. O Europos Sąjunga lik ir paskatina Euro, e, Turkiją ir netgi pasiūlo 6 milijardus, e, pradeda politinį dialogą, e, žada panaikinti vizas, jie milijonais plauks Europos Sąjungą. Pone Hanai, supraskite, Turkija nėra sprendimo dalis, Turkija yra problemos dalis, kaip ir seniau kai e, Turkijoje vyko genocidas E, bet apie tai niekas nekalba. Dėkoju. Ponas Demetris Papadakis. Ačiū pirmininkė. Šiame parlamente mes daug kartų kritikavome Turkiją už tai, kad ji pažeidinėja žmogaus teisės, e, cenzuruoja žiniasklaidą ir taip toliau, e, kuri trypia kurdų teisės, bendradarbiauja su Islamo valstybe, e, okupavo Kipro dalį ir taip toliau. Kyla paprastas klausimas, ar Turkija per tuos metus bent truputėlį pažangos padarė, ar pablogėjo situacija. Mes žinome atsakymą. Mes matome, kad Turkija tolsta nuo Europos vertybių. Nemanau. E, ar, ar, ar nemanote, kad reikėtų pakeisti mūsų požiūrį ir liautis Turkiją versti tapti tikrą demokratiją? E, pareikalauti iš Turkijos, kad jinai būtų nebe problema, o kurtų taikę erdvę. E, buvo nuspre... vakar, komisija buvo, e, vakar komisija nusprendė imtis tam tikrų veiksmų dėl kurdų ir jeigu norime įspręsti Kipro klausimą, reikia, kad Turkija išvestų savo kariuomenę ir įgyvenintų pagrindinės teisės ir visoje ES gerbtų ES teisyną. Kitaip e, jokių kalbų politinių dėrybų negalės būti. Ponas Dzembatskis, minutė. Ačiū, pirmininkė kolegos. Šių metų rezoliucija apie Turkijos pažangą yra nepriimtina. Pirmiausia, esu pasibaisėjęs dėl to, kad EPP sekina iniciatyvą paversti turkų kalbą oficialia ES kalba. Tai yra grėsmė, tai yra grėsmė suvereni, suverenitetui, mano šalies suverenitetui ir tai turės negražinamų priežasčių padarinių. Kitas dalykas, mes remiame Kipro suvienimą. Mūsų kolegos iš Kipro uh, nepritarė tam, kad yra baisė dėl to, kad Turkija yra okupavusi salos dalį. Matome, kad Turkija pažeidinėja pagrindinės teisės, nesilaiko teisinės valstybės principų. O mes su jais bendradarbiaujame pabėgėlių klausimų. Tai yra veidmainystė. Ar nematote, kad Turkija būtent organizuoja pabėgėlius, kad jie mus apgaudinėtų? Ir taip pat Turkija kišas į mano šalies uh, klausimus. Rezoliucijoje visiškai nėra kalbama apie tai, kad Turkija padeda užsienio teroristams tiekia lėšas ir įrangą. Yra daug priežasčių balsuoti prieš. Pirmoji, Turkija neturi vietos ES. Aš balsuosiu prieš. Toliau ponas, ponia Rūža Tomašič, vieną minutę. Ačiū. Pirmininkė, Pranešime teisingai pripažįstama, kad Turkija yra pagrindinis ES partneris ir kad dvišaliai santykiai turi didžiulį potencialą, kurį galime įgyvendinti tik tai per aktyves ir patikimas dėrybas. Tačiau bijau, kad pranešėja ir aš nes, ne taip, ne vienodai sutampame, ne, ne vienodai suprantame patikimumą, mes deramės su valstybė taip ilgai ir ne visos valstybės narės nusiteikusios palankiai šios šalies atžvilgių techninės dėrybos su Turkija negali vykti dešimtmečius ir baigtis Turkijos įstojimu Europos Sąjungą. Taip pat kyla klausimas, ar islamo demokratija gali tapti vakarų civilizacijos kopija ir ar to mes siekiame. Taip pat turime nepamiršti, kad vakarų visuomeniai subręsti prireikė šimtmečių ir aš tikrai nemanau, kad Turkija netgi turėdama didžiausią norą galėtų per trumpą laikotarpį suorganizuoti savo visuomenę pagal vakarietiškus standartus. Pirmininkas, dėkoju. Dabar perėsime prie spontaniškų pasisakymų. Mes viršijame šiom diskusijoms skirtą laiką, taigi suteiksiu galimybę pasisakyti tik kiek vienam, kiekvienos policijos, politinės frakcijos atstovui. Pradėsiu nuo pono Krištian Busolį. Ačiū, pirmininkė. Prieš tapdamas Europos, prieš, prieš tapdama Europos Sąjungos e, šalimi kandidatė, Turkija vis tiek buvo strateginė partnerė, su kuria dirbome įvairiais svarbiais klausimais papėgėlių krizė, kova su terorizmu. Sveikinu pastarąjį sutarimą tarp Europos Sąjungos ir Turkijos dėl asmenų gyvenančių be leidimo e, persiuntimo. Tačiau norėčiau pabrėžti tuo pat metu, kad Turkijos įstojimas į Europos Sąjungą yra neišvengiamai susijęs susiję su Kopenhagos kriterijais. Dėl to Turkija turi padaryti daugiau pažangos, kad būtų vykdytos reikiamos reformos ir kad būtų užtikrinamas galių atskirimo principas, žodžio laisvės užtikrinimas, taip pat e, religijų laisvės užtikrinimas. Taip pat turime, kad Turkija tikrai rimtai žiūrėtų į šį procesą, gerbtų įvairius standartus ir vertybės ir kad imtųsi nuoširdžių pastangų tam, kad būtų galima išspręsti Kipro problemą. Dėkoju. Ačiū. Kostas Mavridės dabar. Ačiū pirmininkė. Ataskaitoje yra daug teisybės apie tai, kas vyksta dabar Turkijoje, ypatingai turintaminė kurdus. Tačiau klausimas, kurį norėčiau aš iškelti, nekartojant to, kas jau buvo pasakyta, ką mes darome šiandien Turkijos atžvilgių. Komisarė, norėčiau prisiminti 2005 metus, kuomet Kipro Respublika padėjo atverti dėrybinius skyrius su Turkija. Nuo to laiko praėjo 11 metų. Taigi visi pamatė, kad situacija Turkijoje yra kur kas blogesnė nei buvo tada, kalbant apie žodžio, spaudos laisvę, uh, ir įvairius pažeidimus. Kalbant apie Kiprą, irgi niekas nebuvo padaryta. AKJ, Kipro turkai stato tiesia tvoras ir aš pats esu pabėgėlis iš Kipro šiaurinės dalies. Jie vis dar yra užokupavę šiaurinę salos dalį ir nesima dialogo. Ir galiausiai, ponia e, pirmininkė, reikia išvesti Turkijos okupacinės pajėgas iš Kipro tik tuomet, jie galės įrodyti, kad yra rimtai nusiteikę. Ačiū, e, ponas Jakobčič. Pone pirmininkė, kiekviena šalis, kuri yra Europos žemynė, turi teisę tapti ES nare. Žinoma, tam su tuo yra susijusios atitinkamos sąlygos sąlygos, pagal kurias kiekviena šalis, kuri nori įstoti į mūsų klubą, turi tenkinti tas sąlygas ir niekam negali būti daromos nuolaidos, įskaitant ir Turkiją. Turkija yra mūsų partnerė strateginė prasme daugelįje sričių. Tačiau negali būti daromos jokios nuolaidos. Mes neturime pamiršti mūsų pagrindinių vertybių. Visos šalys, kurios tampa narėmis, gerbė tas vertybės. Ir aš manau ir esu įsitikinęs, kad Turkijai reikia padėti, kalbant apie migrantus. Kiekviena valstybė, kuri rūpinasi migrantais, nusipelno pagalbos, tačiau tai tuo negalima naudotis kaip šantažu stojant į Europos Sąjungą. Turkija turi gerbti tas pačias sąlygas kaip visi kiti. Ačiū. Ačiū. Pirmininkė, jūs visiškai teisingai pasmerkėte žmogaus teisų pažeidimus, sako ponas Silikijotis, negerbiamos teisinės valstybės nuostatos ir kad e, akademiniam pasaulio atstovai yra įkalinami. Pažydinėjimo žmogaus teisės, pagrindinės laisvės, netgi savų žmonių laisvės yra paminamos. Taigi kaip mes galime jiems padaryti spaudimą? atverdami 24 skyrių. Kai kurie žmonės tiesiog ignoruoja tai, kas vyksta Turkijoje. Taigi kaip galima prašyti atverti naujus skyrius, kai Turkija ir toliau nepripažįsta Kipro Respublikos. Nepriimtina teikti pasiūlymus dėl įvairių dėrybų pabėgėlių klausimų ir panašiai. Tas susitarimas su Turkija pažeidžia tarptinės teisės nuostatas ir tikrai nepadeda išspręsti situacijos, kalbant apie priekeivius pabėgėliais. Mes turime primiktinai reikalauti, kad Turkija laikytųsi prisimtų įsipareigojimų ir atitinkamų kriterijų. Epi, epidėjus. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu stebėtojas galėtų tiesiog dabar čia sėdėti ir stebėti diskusijas šiame parlamente, jis iš vis nieko nesuprastų. Nesuprastų, ką galvoti, nes Turkija pažydinėja susitarimus, kuriuos pasirašęs Europos Sąjunga, o Europos Sąjunga nieko dėl to nedaro. Jie nepripažįsta Kipro Respublikos ir yra okupavę šalies trečdalį teritorijos. Ir jie tikisi, kad mes ir toliau padėsime jiems stoti Europos Sąjungą ir atversime naujus skyrius. Pabėgėliai, kurie atvyksta į Graikiją ar į kitas pasaulio vietas, mes juos apdovanojame už tai, kad jie nesaugo savo sienų. 6 milijardus eurų skiriame Turkijai. Turime suprasti, kad Turkija, na, tai padarė pažangos kai kuriuose srityse, tačiau yra pažydinėjimo žmogaus teisės, uh, tarptautinės teisės nuostatos, yra nutildoma spauda, nutildomi visi tie, kurie išdrįsta pasisakyti prieš poną Erdoganą. Ir galiausiai pešasi išvada, kad šioms problemams išspręsti yra tik vienas sprendimas. Tai atrodytų yra nedelsiant priimti Euro, Turkiją Europos Sąjungą. Uh, Dabar Europos komisijos e, vardu norėčiau suteikti žodį e, komisarui e, Johannes Han. Dėkoju, pirmininkė, ponės ir ponai, ministrė. Dėkoju už įdomią diskusiją. Mes visi turbūt sutarėme dėl vieno dalyko. Turkija yra ES strateginis partneris. Ir kalbame ne apie jos geostrateginę e, padėtį ir ne apie jos gyventojų skaičių. Be abejo, ES yra suinteresuota e, bendradarbiauti su Turkija, tačiau aišku, kad šis santykis turi savo pliusus ir minusus. Šis santykis turi būti labiau suvoka, suvokiamas tas santykis yra įvairialypis. Ir turime ir ekonominius labai svarbius santykius, nes Europa yra pati svarbiausia ekonominė ir investicijų partnerė. Pas mus yra 6 tūkstančiai darbo vietų Europos Sąjunga ir e, e, Turkija yra e, labai svarbi ekonominė partnerė. Taip pat yra e, E, toks, e, kaip, e, toks dalykas kaip Mūtų sąjungos atnaujinimas ir maždaug per pusantros, pusantrų metų mes labai daug dėmesio skirsime šitam dalykui. Dėl pabėgėlių krizės taip pat šitas bendradarbiavimas yra labai svarbus ir taip pat mes turime labai daug kitų elementų, kur mes bendradarbiavame, pavyzdžiui, vizų liberalizavimo e, režimas. Tai yra labai didelis prioritetas mūsų darbo atvarkėje ir mes turime šitą klausimą paspartinti. Tačiau šitas e, liberalizavimas reiškia, kad kitas žingsnis automatiškai reiškia stojimas. Uh, į ES, nes vizų liberalizavimo režimas taikomas nedaugeliu šalių. Ir e, tai reikštų, kad e, šita šalis galėtų tapti mūsų nare. Ir čia turiu pasakyti, kad taip, mes turime įgaliojimus e, iš vadovų tarybos pradėti atnaujinti narystės dėrybas. Ir mes šitas dėrybas e, ketiname vykdyti, o įgaliojimai sako, kad e, e, tos dėrybos gali baigtis rezultatais, dėl kurių tari, Turkija gali tapti nare. Ir dabar mes pirmiausia turime atlikti įvertinimą. Ir uh, šitos e, dėrybos gali būti nutrauktos arba sustabdytos, tačiau taip pat daugelis sakėte teisingai, kad teisinės valstybės principai Turkijoje nėra užtikrinti ir aišku, mes turime užtikrinti, jog jie to laikytųsi. Taip pat galima pasakyti, kad tai būtų įmanoma tik tuo atveju, jeigu mes vykdytume dėrybas dėl stojimo, tada mes galėtume atlikti kažkokius įvertinimus ir tada. Ne, E, yra didžiulis skirtumas tarp, e, kokybinis skirtumas tarp to, ar mes kalbame kaip su kaimynu, ar kaip kalbame dėl e, būsimo nario. Ir dabar komisija uh, turi įgyvendinti šitą pareigą. Dabar, kaip buvo pasakyta, uh, šiuo metu mūsų užduotis yra kita. Tai yra įgyvendinti mūsų sutartis ir pasirūpinti tuo, kad regione būtų užtikrintas stabilumas ir aš manau, kad tai galima pasiekti tuo atveju, jeigu mes užtikrintume labai artimą bendradarbiavimą su Turkija. Ir tik tais tada mes galime konstatuoti, kad atitinkamai spręstume pabėgėlių klausimą. Ir naudodamas progą turiu pasakyti, kad e, Turkijos įgyventa Turkijos e, priemonė ir mes e, ne Turkijai mokėsime tuos pinigus, dėl kurių sutarėme, bet mes finansuosime Turkijoje vykdomus projektus tam, kad Turkija panaudotų tuos pinigus pavyzdžiui, siekdama, jog vaikai, pabėgėlių vaikai galėtų lankyti mokyklas ir kad pabėgėliai Turkijos rytuose turėtų galimybę likti tame regione ir negrįžti į Siriją tol, kol ten nebus ne, ne užtikrintas saugumas ir atitinkama politinė situacija. Taigi mes čia aptarinėsime įvairias priemonės ir pirmiausia, manau, kad mes maždaug E, užtikrinome 55 milijonus e, eurų tam, kad 350 tūkstančių žmonių per e, pusę metų gautų atitinkamą saugumą ir kad vaikai galėtų lankyti mokyklas. Ir būtent šie dalykai mums yra labai svarbus, mes į juos koncentruojamės. Ir taip pat Tuo mes siekiame užtikrinti tarpusavio pasitikėjimą tarp Turkijos ir Europos. Ir dabar uh, E, yra tam tikrų klausimų, kurie e, turi būti spręsti, nėra abejonių, tačiau dabar mes kaip partneriai turime dėrėtis ir tuo visi esame suinteresuoti. E, tiesiog dalykai, dėl kurių reikia padaryti pažangą, dėl jų turi būti deramasi. Ačiū. Ačiū, gerbiamas komisarė. Dabar tarybos vardu pasisakys mūsų buvusi kolegė dabar aps, e, krašto apsaugos ministrė ponė Henis Plešert. Ačiū pirmininkė, džiaugiuosi dalyvaudama šiame posėdyje. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už labai įdomias diskusijas. Jos vyksta labai laiku. Pasikeitėme nuomonėmis ir matome, kad visi labai daug tikimės iš Turkijos, bet daug kas keria ir nerima. Labai svarbu nepamiršti, kad ES ir Turkija labai daug kas sieja. Mūsų e, santykiai yra daug senesni negu dabartinė migrantų krizė. Artimesnis bendradarbiavimas yra naudingas dalykas ir ES, ir Turkijai. ES buvo ir toliau bus e, svarbus partneris e, Turkijai ir ekonominė, ir politinė prasme. Kaip jau buvo keletą kartų pasakyta, mes tikrai e, nesijėjame migrantų krizės su dėrybomis dėl e, stojimo ES. Tai yra skirtingi dalykai. Mes suprantame, kad yra labai labai problematinių dalykų ir tikrai suprantame, kad žmogaus teisės, statymo viršienybė ir panašus dalykai labai, mm, yra labai problematiški Turkijoje. Mes tikrai stebime e, padėti padėtį e, šiose sritise ir padėtį pietvakariuose. E, mes ir toliau apie tai kalbėsime susitikę su Turkijos atstovais visomis, e, visais lygmenimis. Kalbant apie vizų režimą, gerbiamas komisaras kalbėjo apie tai, mes kaip susitarėme, mes susitarėme su Turkija, kad galima galima panaikinti šiais metais nuo birželio reikalavimą gauti vizą važiuojant į ES, tačiau e, Turkija turi įgyvendinti visus įsipareigojimus. Ar taip įvyks priklausys nuo Turkijos pažangos. Dar pabaigai, gerbiamas pirmininkė, poro žodžių pasakysiu apie kovo 18 dienos susitarimą. Manau, kad šis susitarimas gali būti be galo svarbus, ieškant e, legalios ir patvaraus sprendimo e, migrantų problemai. Tai nebus stebuklingas sprendimas, bet tai yra labai svarbus žingsnis teisinga kryptimi, labai svarbi priemonė. Žinoma, mes gerbsime visus e, tarptautinius standartus ir žmogaus teisę. Suprantame, kad tai nelengva užduotis. Bet mes tikrai net nebandome atsikratyti savo, priem, savo problemų. Kol kas yra labai sudėtinga įvertinti, kiek yra įgyvendinamas šitas susitarimas, ar teisingai jisai įgyvendinamas, nes tik tai nuo šio mėnesio ketvirtos dienos jisai pradėtas įgyvendinti. Bet patikėkite, mums visiems bus naudinga, jeigu šis susitarimas bus įgyvendintas sėkmingai. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Gerbiama ministrė. E, baigiame diskusiją šio klausimu, balsavimas vyks rytoj. Kitas